socialinę ir aplinkosauginę sąjungą. Žinome, kad daug iš mūsų piliečių dar vis kenčia nuo e, neligybės atlyginimų nuo socialinės atskirties, neiškumo e, dėl e, to, kad sumažėjo atlyginimai per krizę. Ir e, taupimas e, per krizę buvo vienas iš aiškinių. Žinome, kad e, E, krizė finansinė ištiko visas e, visuomenės, bet taupimo priemonės neturėtų padaryti taip, kad nukentėtų nekalti žmonės. Ir mes turime galvoti apie tai, kad jauni žmonės mūsų kontinente labai kenčia taip pat moteris. Uh, nukenčia kur kas labiau nuo neligybės darbo rinkoje, nuo neužtikrintumo. Dėl to neligybė, neiškumas, e, reikia kovoti su tais dalykais, taip pat reikia toliau kurti gerbų valstybę. Ir e, taip pat noriu pasakyti, kad e, krizė, tie visi dalykai suskaidė mus e, šiaurėje, pietuose, atsirado skaidimas tarp e, skolininkų, skolintojų, reikia įveikti šį etapą ir mes turime pirmiausia galvoti apie piliečius, mes turime atsikovoti socialinę Europą, teisę Europą, socialinė ir teisinė sąglauda yra esminis ramstis ir aš noriu pasakyti, kad tai yra vienintelis e, išskirtinis dalykas pasaulyje, Europos visuomenės tuo turi naudotis ir mes turime naują socialinį kontraktą sudaryti, reikia sukurti galimybės, o ne grėsmių šaltinį, kad ES žmonės, kad netaip vertintų ES kaip grėsmių šaltinį. Ir reikia kovoti su socialinė teisybė, taip pat reikia uh, užtikrinti socialinį teisingumą ir gerbų valstybę. Reikia, kad valstybės narės koordinuotų savo ekonomiką, toliau gyventų sanglaudos politiką. Ponas ir ponai, tokia yra filosofija pasiūlymo, kurį gynė Ispanija taryboje. Aš kalbu apie draudimą nedarbo atveju. Tai yra tikra garantija žmonėms. Ir uh, E, tai išreikš solidarumą su ES piliečiais, tai yra vertybės, kuriomis mes tikime. Taip pat mes e, turime labai ryštingai dirbti, kad baigtume kurti ekonominę ir pinigų sąjungą. Taip pat mums būtina baigti užduotis, e, kurias mums numatė Europos profsąjungos. Tai yra užtikrinti asmeninio profesinio gyvenimo derinimą, taip pat sukurti skaidres, palankes darbo sąlygos ES, kad žmonės nepriklausomai nuo savo lyties kilmės, rasės, amžiaus galėtų susirasti orų darbą mūsų kontinente. ES turi taip pat kovoti su neužtikrintumu darbo rinkoje. Neužtikrintumas darbe reiškia neužtikrintumą gyvenime ir neturime leisti, kad, pavyzdžiui, jauni žmonės mūsų kontinente gyventų blogiau negu ankstesnės e, kartos. Dėl to labai svarbu ir Ispanijos vyriausybė tai palaiko e, įgyvendinti jaunimo garantiją. Ponios ir ponai deputatai, Prieš pusę metų Ispanija sudarė vyriausybę, kurioje yra daugiausiai moterų e, vis, iš viso pasaulio vyriausybė. Tai yra e, žingsnis link e, tikros lygybės tarp vyrų ir moterų, bet mums dar reikia labai daug ką nuveikti. Tai yra kelias. Kelias, kurio niekuomet nebūtume galėję veikti be ES postumio ir pavyzdžio. Šiandieną šiuose rūmose norėčiau padėkoti e, e, moterims, deputatėms už jų ryštą, e, moterims iš viso kontinento, kurios siekia įgyvendinti vieną iš ES idealų, tai yra feminizmo idėjas Ir mes norime pasakyti, kad mes nežengsime atgal šioje srityje tik į priekį, bet reikia, kad visa Europa veiktų vieningai. Dėl to aš noriu pasiūlyti jums, kad būtų patvirtinta ES lyčių lygybės strategija, kuri būtų privaloma. Reikia kovoti su su atotrukiu e, lyčių. Žinome, kad moteris kenčia nuo nedarbo, pirmiausiai nuo neužtikrintumo. Ir Europa turi būti lyderė šioje kovoje ir reikia siekti, kad 21 amžius būtų moterų amžius. Ponios ir ponai, mes turime žengti į priekį ir siekti, privalome gyvendinti Europos socialinių teisių ramstį, reikia užtikrinti vienodas galimybės patenkant į darbo rinką, taip pat reikia apsaugos socialinės e, sąžiningų nuostatų ir aš noriu išreikšti paramą Europos darbo agentūros reglamentui, kurios užtikrins darbuotojų vyrų ir moterų teisės e, darbo rinkoje. Europa taip pat turi plėsti e, vienodas galimybės ir užtikrinti galimybę studijuoti, taip pat studijuoti specializuotus dalykus, taip pat ir kultūros srityje, mokslo srityje. Ir tokiu būdu mes iš tikrai, tikrai susikursime bastioną gynybos prieš tuos, kurie nori sugriauti Europą. Ponios ir ponai, mes turime taip pat užtikrinti mūsų piliečių e, saugumą ir turime veikti kaip tikras pasaulio veikėjas ir dėl to ryštingai turime kurti saugumo ir gynybos Europą. Prieš daugiau negu metus pradėjome taikyti Europos struktūrizuotą bendradarbiavimą ir e, žengėme pirmus žingsnius e, gynybos srityje po e, dešimtmečius trukusio paralyžiaus. Ir atėjo momentas elgtis ryštingai, žengti į priekį atvirai ir kurti tikrą Europos armiją. Ponios ir ponai, ES turi pasauliui parodyti, kad ta švelnioji gale yra pasirinkimas, o nesilpnybė, tai yra įsitikinimas, bet taip pat mes e, turime galimybę sutelkti paėgas e, toliau negu mūsų sienos ir turime politinę valią tą daryti ir mes tokiu būdu e, būsime patikima autoritetinga gale tarptautinėje arenoje. ES yra patrauklus modelis daugelie sričių ir būtent ES mums leidžia užimti lyderės poziciją misijas pasaulyje. Mes e, prisimame e, tarptautinės tvarkos prievolės ir teisės e, daugia, kalbu apie daugia šalę tvarką, kuri pagrįsta taisyklėmis ir teisėmis. ES yra pasirengusi prisidėti prie tos lyderystės, įneždama savo indėlį. Mes turime, pavyzdžiui, privilegijuotų santykių su Latino Amerika, Šiaurės Afrika ir artimaisiais rytais. Bet, e, aišku, yra didžiuliai pasauliniai iššūkiai ir Europos svoris yra ne visuomet labai didelis e, E, kaip kitose srityse, kur ES turi išskirtinę kompetenciją. Aš noriu, kad Europa taptų lyderė visur. Ir mums reikia e, vienbalsiškumo ne tik išorės politikos srityje, bet ir tokiose srityse kaip e, fiskaliniai dalykai, daugiametis biudžetas ir teisinės valstybės ir teisė, e, žmogaus teisų e, įgyvendinimo patikros mechanizmas. Ginti Europą šiandieną e, daugiau negu bet kada reiškia suteikti labai tvirtas jai priemonės. Ir užtikrinti tokiu būdu Europos, Sąjungos, Europos uh, suverenumą novatoriškai. Ir mes turime tam uh, baigti kurti uh, bendrąją e, valiutą ir pažengti prieki e, priimdami daugiametę finansinę programą. Prieš 50 metų Hagoje valstybių ir vėsių vadovai atvėrė kelią ekonominiai ir pinigų sąjungai ir kas dešimtmetį, dešimtmetį buvo priimti labai svarbus sprendimai. E, šioje srityje 69 metais vyko Hagos e, susitikimas, 79 metais buvo patvirtinta Europos pinigų sistema, 89 metais Deloro planas, e, kuriuo siekiama buvo sukurti e, ekonominę ir pinigų sąjungą. 99 metais oficialiai atsirado e, er, e, euras ir matome, kad praėjo 20 metų ir 2009 metai yra tarsi spraga. Nieko neįvyko tais metais. Tuo metu kentėjome nuo krizės ir dėl to nebuvo jokių žingsnių žengta, kuriant toliau euro architektūrą. Ir reikia, kad mes e, tą grandinę vėl su, e, sujungtume ir kad šie 19 metai būtų e, metai, kai žengsime į priekį. Žinome, kad išgyvenome krizę labai sunku laikotarpį prieš dešimtmetį, bet turime galvoti, kaip įveikti krizę ir žengti į priekį ir politinė prasme. Ir taip pat noriu pasakyti, kad jeigu mes nebaigsime kurti bendrosios valiutos, tai ekonominė sąjunga bus nebaigta ir bus nestabili. Ir mes žinome, kad yra e, pagrindiniai ramščiai, mes juos, e, trys pagrindiniai ramščiai, mes juos giname. Ir mes e, taip pat tokiu būdu galėsime neigiamas ekonomikai ir pasiekmes sušvelninti ir išvengti krizių ateityje šioje srityje legitimizavimas Europos, mano nuomonė, yra labai svarbus ir dėl to piliečiai turi jaustis centru tų visų reformų, visų veiksmų. Reikia apsaugoti jų santaupas, e, infliaciją apsaugoti, taip pat e, ekonominės krizės nedarbo metu apsaugoti piliečius. Ir e, Europos Sąjungoje, ekonominė sąjunga yra labai svarbus dalykas. Ekonominė ir pinigų sąjunga turi užtikrinti, kad apsauga socialinė įtrauktis būtų visuomet ten, e, kad tai būtų mūsų bendros ekonomikos elementas. Ir taip pat e, reikia sukurti palankes ekonominės sąlygas. Ir mes taip pat e, turime numatyti tam tikrus įvykius. Mes turime baigti kurti eurą E, prieš kitą krizę. Mes turime sustiprinti mūsų ekonomiką, mūsų valiutą. Mes turime ryštingai veikti, negalime e, leisti savo e, mokėti tos kainos, kurią sumokėme už neveikimą. Mes turime susitelkti visi, turime prisiminti, kam atstovaujame parlamente ir nacionaliniu lygmeniu dirbti jų labui. Dėl e, naujos daugiametės finansavimo programos susidurime su naujais iššūkiais. Mes turime e, stiprinti strateginės iniciatyvas, kaip kad bendroji žemės ūkio politika ar sanklaudos politika, kuri labai svarbi tokiai šaliai kaip mano. E, Europa, miesto Europa negali e, nutolti nuo kaimo Europos. Ir mažinti biudžetą reiškia e, priimti idėją, kad Europa nusit gręš, atsitrauks. Mes turime galvoti apie tai, kam būtų naudingas toks signalas. Komisijos e, pasiūlymas, e, Ispanijos vyriausybės e, nuomonė, e, įtraukia daug pozityvių elementų dėl, pavyzdžiui, išlaidų ligmens, išorės e, dimensijos, e, migracijos politikos srityje ir inovacijų skatimo bei technologinės plėtros. E, E, Europa turi užsitikinti suverenumą inovacijų srityje, turi toliau kurti dirbtinį intelektą, kvantinę informatiką, e, e, kibernetinį saugumą ir yra labai svarbių dalykų, kurie jau gyvendinami, pavyzdžiui, programa Erasmus, kurią labai remia Ispanija ir mes taip pat turime žengti ir kitomis kryptimis. Ir mes e, turime ieškoti europietiško atsako e, tiems klausimus, kurie kyla mūsų visuomenėse. Ir Europa muri, turi e, mus lydėti nuo vaikystės. Ir aš kaip Ispanijos vyriausybės vadovas noriu e, išsakyti mūsų paramą e, vaikų garantijai, kad mes e, kaip galima anksčiau jau pradėtume remti vaikus. Ponios ir ponai. E, trūksta tam tikrų dalykų pateiktame pasiūlyme, tačiau tai yra geras išeities taškas ir mes turėtume žengti tolin. Europos Sąjunga yra kur kas daugiau negu vienas procentas Europos Sąjungos bendro e, nacionalinio produkto. Reikia, aišku, e, apdairiai naudoti lėšas, bet reikia galvoti, kaip mes turime e, įveikti tarptautinius iššūkius, su kuriais susitikti susidurime, reikia kurti sinergijas, užtikrinti masto ekonomiką, e, taip pat ginti Europą, reikia toliau kurti socialinę Europą, gynybos Europą, ekonominę ir pinigų sąjungą, e, federalinės Europos, jeigu tam pritars piliečiai, e, reikia siekti suartinti žmonės, reikia uh, taip pat e, siekti, kad žmonės vertybės sėtų su savo tapatybė. Ponios ir ponai, aš suprantu, kad yra daug labai iššūkių migracijos ir tie klimato kaitos ir tie. Aš norėčiau E, pasakyti, kad ES šiuose sityse tikrai gali sukurti vertę. Ir mes turime siekti konsensuso, negalvodami apie ideologinės linijas. Reikia konsensuso, kuris kur kas yra svaresnis už susiskaidimą. Ir e, e, tie e, dalykai yra mūšio laukas tiem, kurie netiki ir netikės Europą. E, kurie nori e, sugriauti pamatus liberalios demokratijos. Mes turime išlaikyti mūsų vertybės, e, ginti Europą. Ir klimato e, kaitos tie matome, kad daug skeptiškų nuomonių yra, netgi karingų nuomonių. Mūsų perspektyva šioje srityje turėtų būti e, pasaulinės įsipareigojimas ir galimybės ateičiai. Energetinis perėjimas turi sukurti daug galimybių mūsų e, valstybėse narėse. Taip pat mes turime duoti postumį energetikos jungtims ir taip pat dirbti daugiau, kad mažintume emisijas. Mes žinome, kad e, pasiekmės klimato kaitos gali būti pražutingos. Čia apie tai yra daug kalbama. Ir noriu pasakyti, kad e, politinė sąjunga gali mums padėti, nes nei autoritarizmas, nei nacionalizmas negali E, paneigti to, kad e, atskiros valstybės nieko nepasieks e, pasaid, vėl kurdamos sienas. Ir klimato kaita yra proto ir mokslo mūšis. Ir mes palaikome abis rytis. Ir Europa yra, yra šalia tų dalykų ir mes taip pat veiksime su kitais tarptautiniais veikėjais. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie kitą sritį, kurią minėjau, tai yra migracijos klausimai. Kalbame, e, ponios ir ponai, apie sritį, kurioje reikia veikti kartu, e, suderintai, bendradarbiauti su kilmės ir tranzito šalimis. Ispanijai ši perspektyva esminės svarbos nes mes esame prie ES išorės sienų. Šiunt iš šio požiūrio taško noriu pasakyti, kad mes suprantame, jog e, tokios šalys, kurios labai svarbus visai Europai ir ypač Ispanijai, e, kaip e, Maroko karalystė, bendradarbiaujant, kontroliuojant šį reiškinį. Ir noriu tą pasakyti labai aiškiai šiuose rūmose. Ir norime mes taip pat siekti veikti e, globalių mastų šioje srityje. Marakešo konferencija yra labai svarbus žingsnis į priekį. Ir e, Ispanija yra e, viena iš e, nedaugelio valstybių, kuri pasirašė susitarimą Marakešo. E, Bet mes neturėtume e, galvoti tik tai apie neigiamus dalykus, galvodami apie migracijos e, reiškinį. Mes e, turime galvoti ne tik apie neteisę migraciją, bet ir apie teisėtą migraciją, kuri prisideda prie mūsų ekonominės plėtros, kuri yra labai svarbi tam tikrose sektoriuose, kur pavyzdžiui trūksta darbo jėgos, kur gyventojai sensta. Taip pat mes e, turime galvoti apie e, paramą kitiems e, kontinentams, pavyzdžiui, Afrikai. Reikia, kad šis kontinentas transformuotųsi socialinė ekonominė prasme iš esmės. Ir taip pat e, mes turėtume gyventi e, bendrą migracijos politiką ir prieglapšio politiką. Tai yra labai svarbus dalykai. Mums reikia taisyklių, kurios būtų priderintos prie realios, e, prie dabartinės realybės. Ir mes turime siekti, kad ta reforma atspindėtų atsakomybę ir solidarumą. Taip pat aš norėčiau, kad dėrybų svetingumas neturėtų užtemdyti esmės e, tos reformos. Mes turėtume užtikrinti žmogaus teisės tų asmenų, kurie bėga nuo konfliktų ir persekiojimo. E, ponios ir ponai, ES prestižas e, gali nukentėti, jeigu mes elgsimės priešingai mes turime būti solidarūs, išreikšti uh, užuotą kitiems ir taip pat turime išreikšti solidarumą vieni kitiems. Europos e, Sąjunga su savo demokratiniu požiūriu būtent kūrė tendencijas ir tai yra mūsų stiprybė. Mūsų susiskaidimas Europos Sąjungoje yra mūsų didžiausia silpnybė. Iš to išlošti gali tie, kurie pradžioje sakiau, e, kurie nori, kad mūsų modelis žlugtų tas e, modelis, kuris, mano nuomonė, sukuria e, palankų trikampį demokratiją, pažanga ekonominė ir gerbo valstybė. Mes turime įveikti susiskaidimą ir e, tam reikia, kad mes sustiprintume tarpusavio supratimą ir kovotume su stereotipais. Mes žinome, koks e, dabar tas neigiamas signalas. Jau prieš dešimt metų jis pasigirdo. E, kai kartais mes pasirodome beginklai prieš tokią e, retoriką, bet taika, demokratija ir laisvė yra tos vertybės, kurios neturi būti priimamos kaip garantijos. Aš e, dirbau 90-metyje e, Bosnijoje, jungtinių tautų kontekste, dirbau Sarajevo mieste, mačiau, kokie baisumai ten vyko. Ir tai vyko tokie, e, tie baisumai vyko tada, kai niekas to nesitikėjo ir mes turime suvokti, kad tokios jėgos ne tik kelia grėsmę mūsų integracijos projektui, bet e, e, gana subtiliai, e, aš noriu tą pabrėžti, subtiliai mes turime veikti prieš tokius veikėjus ir e, Aš e, noriu paprašyti parlamento narių, kad nepasiduotume ne vienas toms e, jėgoms, kad mes visi palaikytume Europos vertėjas ir e, vertybės ir kad mes turėtume jėgų atsispirti autoritarizmo sirenų dainoms. Mes turime siekti, kad Europa apgintų piliečius. Per ateinančius metus mūsų e, bendras projektas vis tiek eis į priekį, nežiūrint sunkumų. Aišku, bus skirtumų, bus ir regreso, bet mes tikrai e, bendrai prasme pažengsime į priekį daugiau, o ne atgal. Ir mes turime, aišku, natūraliai priimti tuos dalykus. ES yra skirtingų idėjų sintezė, netgi priešingų idėjų tos idėjas e, kartais įsakomas tam, kad galėtume žengti priekį, užsitikrinti klėstėjimą ir stabilumą pasaulyje, kuris vis labiau e, kinta. Mes turime įveikti sudėtingumus stiprių pagrindų, turime išreikšti solidarumą ir jis per pastarius metus vis stiprėja. Mes e, nukentėjome nuo su terorizmo. Tai yra labai apčiuopama grėsmė ES. Ir e, e, matome, kad e, išreikšdamas solidarumą Ispanijos pilietis apsigaubę Prancūzijos vėliavą e, ir tą matome socialiniuose tinkluose, tai yra pavyzdys. Mes Strasbūro aukas taip pat e, prisiminėme, vos prieš mėnesį vyko baisus teroristinis e, etapas ir mes visi apsigaubėme Europos vėliavą, kaip ir anksčiau tą padarėme po Barcelonos įvykių. Niekas. E, e, ir e, priešai ES e, neturės jokių galių prieš šį nematomą, bet stiprų realų solidarumą, e, kuris stiprėja pirmiausia tarp jaunų žmonių. Mes turime kovoti su autoriais autoritarizmu, mačizmu, rasizmu ir turėtume e, veikti pagal šių laikų ir interesų logiką. Ir e, noriu pasakyti, kad pamiršti istoriją yra prabanga, kurios negalime savo leisti, kadangi yra daug neiškumų. E, jeigu mes būsime konservatoriškai nusteikę, būsime labiau pažeidžiami ir mes turime veikti ryštingai ir tokiu būdu susigražinsime prarastą impulsą. Mes susidurėme su autoritarizmu, kurio, kuris minta iš išgalvotos e, nostalgijos. Vienas e, dainininkas Ispanijos savo, kad e, baisiausia nostalgija yra ilgėtis to, kas niekada neįvyko. Ir Mes e, turime kelti klausimą, ar tada gyvenama geriau, kai mūsų skiria sienas, ar e, buvo ekonominė pažanga, kada e, veikė, veikė muitinės, ar mes galėjome įtvirtinti socialinės ir piliečių teisės tada, kai gyvenome atskirai, o ne kartu ES. Labai netoli nuo mūsų, kur vyko pirmo pasaulinio karo mūšiai, rasime atsakymą. Šiandieną noriu dėl to pasakyti, kad mes turime žengti į priekį, kovodami su bandymai žengti atgal. Turėtume kovoti su retorika, turėtume kalbėti apie mūsų bendrą tapatybę. Ir noriu e, kreiptis e, į Francą Timermansą, mūsų šeimos atstovą atstovą, kuris kalbė apie tai, kad e, praeitis yra mūsų klaidų vieta. Mes dabar turime galvoti apie Europos ateitį. Atėjo laikas ginti mūsų vertybės, kuris mūsų projektą padaro išskirtiniu pasaulyje. Ypatingų pasaulyje. Tik tokiu būdu mes galėsime vykti tuos, kurie bando jį sugriauti e, iš vidaus, kurie nori sugriauti mūsų idėjas. Ir aš noriu pasakyti, kad uh, E, mes turime prisiminti ES vertybės, e, kurias turime ginti ir gynyba tų vertybių yra mūsų atsakymas visiems tiems. E, mūsų kelias yra įsitikimai ir ryštas. Mes pastarosius 60 metų taip gyvenome. Mes paveldėjome didžiulį palikimą, turime jį išsaugoti, pagerinti ir perduoti ateinančioms europiečių kartoms. Uh, Mes sužinome iš istorijos, kad tokiais ypatingais laikotarpiais kaip dabar reikia nepasiduoti ir žengti į priekį. Šiandieną jūs atstovaujate parlamente kartoms e, kuri mums priskiria vieną labai svarbų uždavinį. Europa e, turi būti, reikia ginti tą Europą, kuri gina savo piliečius. Labai ačiū. sto per chiudere il sistema della richiesta. Ačiū. Netrukus bus e, baigta elektroninė registracija spontaniškiam pasisakymam. Todėl tai yra visiškai paskutinė galimybė e, užsiregistruoti. Viskas. E, baigiamas registravimas ir prašyčiau visų e, kalbėtojų laikytis skirto darbo laiko. Taigi, dar kartą pakartoja pirmininkas ir angliškai prašymą e, laikytis kalbėjimo laiko. Pirmiausia, man didelė garbė sutikti žodį ponui Timermansui komisijos vardu. Gerbiamas pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti ministrui pirmininkui Sančiasui už tokią įkvipinčią kalbą. Jis, regis, bandė mums pasida, su mumis pasidalinti vieną mintimį, kad jeigu Europa nori apsaugoti savo piliečius, mes, politikai, privalome apsaugoti Europą. Tik tai stipri ir vieninga Europa gali apsaugoti savo piliečius. O tie, kurie bando mus įtikinti, kad piliečius galima apsaugoti, izoliuojant kitokius arba statant sienas, arba e, kalbant apie nacionalistinę svajonę, jų kalbos visus nuvils. Nes protekcionizmas nesaugo, negina. Protekcionizmas tik tai izoliuoja. O šalis, kurios liks vienos Europoje, izoliuosis, negalės susidoroti su e, negalės susidoroti su įvairiausiais iššūkiais. Tik tai vieninga Europa gali padaryti tai, e, ko iš mūsų tikisi mūsų piliečiai. Žinau, kad Europa yra labai svarbi Pedrui Sančesui. Jisai yra iš tos kartos, kuri paskutinė gimė vis dar diktatūroje, o paskui augo tikėdamasi taikos ir demokratijos ir, ir narystės ES. Ispanija rado tą vietą ES ir mano žinia, e, Ispanijos vyriausybei būtų taip pat ir pats galvodamas, prisimindamas pastarosius 40 metų, siunčiu tokią žinę, kad mano nuomonė būtų teisinga sakyti, kad Europa suformavo tokią Ispaniją, kokia ji yra dabar, nes to norėjo Ispanai. Taip pat manau, kad dabar yra visiškai teisinga teikti, kad atėjo laikas e, jai formuoti Europą, prisimti atsakomybę kaip vadovaujančiai šaliai ES. E, formuokite kolektyvinę, kolektyvinę ateitį. Jūs E, pademonstravote ypatingą atsparumą toje, per tą baisę krizę, kuri paveikė Ispanijos žmonės. Na, taip, e, užim, nedarbo lygis tebėra didelis, 30 e, procentų, tačiau jūs padarėte milžinišką pažangą, kad tai veiktumėte. Ir manau, kad Ispanijos žmonės turi būti įkvėpimas mums visiems, visai likusiai Europai. Taip pat Ispanijos žmonės pritarė e, tam, kad Europa visų pirma reiškia demokratiją, laisvę, e, klėstėjimą. Šie dalykai yra brangus ir jų niekada negalima E, suvokti kaip savaime suprantamų dalykų. Ispanijos vieta yra unikali ir jos Europos istorija e, siekia daug toliau nei 95 metus. Ypač e, reikia prisiminti, kiek Europa yra, turi būti dėkinga tokių žmonių kaip Salvador de Madariaga pasišventimui, kuris padėjo kurti Europą. Jis niekada neatsisakė minties apie e, laisvą ir demokratinę Ispaniją. E, net ir tamsiausiais laikais jis galvojo apie šviesę ateitį. Jis e, matė, kad Europos šalių likimas yra susijęs su Ispanijos likimu ir manau, kad dabar jis didžiuotųsi tuo, ką mato. E, tai yra demokratinė Ispanija, e, švenčianti savo konstitucijos 40-metį. Jis didžiuotųsi socialinė ir ekonominė pažanga padaryta nuo 1995 metų, nes augimas dabar yra daugiau nei 2 procentai. Tiesa, užimtų nedarbas, kaip jau sakiau, yra per didelis, maždaug 30 procentų. Dar daug ką reikia nuveikti, tačiau ekonomikoje yra labai daug teigiamų ženklų, ekonomika atsigauna ir noriu dar kartą akcentuoti, kad visa tai lėmė dabartinė pagrindinis Ispanijos žmonių pasiryžimas ir taip pat Europos e, solidarumas. Tai yra solidarumas, už kurį Ispanija tikrai labai atsidėkojo. Ispanija sulaukė kitų šalių solidarumo finansinės krizės metu, tačiau Ispanija taip pat daug kartų parodė, kad ji yra solidari su Europa. E, ji tai parodė, spręsdama migracijos klausimą. Tokios šalis kaip Ispanija ir Malta, net ir sunkiais laikais, reiškia solidarumą su žmonėmis, kurie atsidūrė sudėtingoje padėtyje. Ispanija yra mūsų lyderė daugeliu požiūriu ir jūs, Pedro, taip pat esate lyderis, e, kuris maloniai e, priėmė tuos, kurie buvo įstrigę akvarijus laive. Jūs Ispanijos žmonių vardu pasakėte, kad neleisime šiems žmonėms e, tiesiog dreifuoti jūroje ir skęsti. Tai yra tikra politinė lyderystė. Tai nėra lengvas būdas, e, lengva išeitis. E, jūs nekaltinote pabėgėlių, bet prisėmėte atsakomybę už jų likimą ir aš su tuo jūs sveikinu tų laivų vaizdai, taip pat susiskaldimas, kurį sukėlė nedideli migrantų bureliai atvykstantis prie mūsų krantų, privertė mus ieškoti tvarių sprendimų visiems. Ir dabar atėjo laikas mus baigti būtiną e, Europos bendros prieglopščio sistemos reformą. Tik įgyvendinę reformas mes e, sukursime tvarę situaciją. Vien sienų apsauga nepadės to pasiekti mums Reikia veikiančios prieglopšio sistemos, kuri būtų grindžiama solidarumu ir ES pagrindinėmis vertybėmis. Taip pat e, noriu akcentuoti tai, ką Pedro sakėte apie Afriką. Na, jeigu rastume tokį žemyną, kuris turės lemiamos reikšmės Europos ateičiai, tai būtų Afrika. Niekur m, kitur nerasime uh, E, vietos regiono, kuris prisimtų atsakomybę už Afriką, tai yra Europa. Ir tai mūsų broliškas žemynas. Ir jeigu mes negalvosime apie jų, apie jų žemynų ateitį, tai e, Afrikos problemos persikels į Europą. Ir kad ir kokias aukštas sienas mes norėtume statyti, tik optimizmas, tik viltis ir tik ateitis, kurią gali tikėti Afrikos žmonės, sukurs būtiną stabilumą Europai, kad ir Europa galėtų būti stabili ir klėstėti ateityje. Ir Pedro noriu paraginti jūs e, imtis lyderio vaidmens Europoje ir suprasti, kad mūsų mūsų santykiai su Afrika neturėtų rūpėti tik ES narėms, kurios yra prie viduržėmio jūros. Tai turėtų rūpėti kiekvienai valstybei nariai, kad ir kur ji būtų ES. Mm, taigi mūsų biudžete numatomas tris kart didesnis finansavimas E, migracijos politikai, tai yra 33 milijardai eurų, tai bus labai svarbu Ispanijai ne tik dėl to, kad ji parodė solidarumą su migrantais, bet ir todėl, kad Ispanija išgyveno e, teroristinių išpolių siaubą savo teritorijoje. Taip pat bus e, gyvendinama ir nauja skaitmeninė programa, kuriai skiriama 9 milijardai eurų. Ji paskatins skaitmeninę transformaciją Europoje ir visą tai turėtų mm, skatinti Ispanijos ekonomiką. Mes remsimės Junkerio plano E, sėkme e, pagal šį planą į Ispanijos ekonomiką buvo e, investuota daugiau nei 46,2 milijardo eurų, taip pat buvo suteikta parama maždaug 150 tūkstančių mažų ir vidutinių įmonių, taip pat buvo Maliorka aprūpinta naujais autobusais, taip pat Saragosoje buvo sukurta daug žemė, naujų e, darbo vietų. Ir aš žinau, kad Ispanijos vyriausybė taip pat yra įsipareigojusi siekti tvaraus vystimosi tikslų. Aš žinau, kad Ispanijai reikalingas perėjimas, jo reikia ir visai Europai. Ir dabar, naudodamasis progą, taip pat noriu padėkoti ir čia šalia esančiam kolegai, kuris buvo lyderis pasaulyje ir kuris siekia, kad Europa tikrai galėtų įgyvendinti Paryžiaus susitarimo tikslus dėl klimato kaitos. Aš manau, kad jis buvo vienas iš lyderių, aš jį labai gerbiu ir manau, kad reikia, jis nusipelno mūsų pripažinimo. Nauja programa InvestEU turi didelį potencialą mm, Ji, e, joje numatomos papildomos 650 milijardų investicijų 2021-2024 metais, taip pat e, Erasmus programos finansavimas bus daugiau negu padvi, padvigubintas ir sieks 30 e, milijardų eurų. Ir aš tikrai e, tuo džiaugiuosi. Manau, kad tas programos finansavimo padidinimas suteiks galimybių daugeliu jaunų ispanų. E, E, mokyti studijuoti. Manau, kad mes visi esame susidūrę su Ispanijos studentais, kurie atvyksta pas mus e, mokytis ir mus visus įkvepia jų E, pasiryžimas ir atvirumas skirtumams. Ir e, šios, visos šios investicijos daug ką pakeis Ispanijoje, visoje Europoje. Labai svarbu, kad mes kaip galima greičiau patvirtintume naują biudžetą. Ir aš tikrai tikiuosi Pedro, jo kolegų ir šio parlamento paramos, kad taip ir įvyktų. Taip pat noriu akcentuoti lygybės darbo tvarkės svarbą e, Ispanijos vyriausybėje. Kodėl nebu, nereikė, kodėlgi mums neparengus geresnio plano, kad išnyktų vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai Europoje, kodėlgi mes nesutarėme padaryti galą pensijų skirtumams, kuris vis dar yra 40 procentų Europoje, kodėlgi mes visi ne, nesutarėme e, pramušti tas vadinamasis stiklo lubas ir suteikti daugiau galimybių moterims. Tai yra nepriimtina. Tai yra nepriimtina ir. Mm, aš tikrai tikiuosi, kad Pedro vadovavimas e, padės daug ką pakeisti. Kodėl mes galiausiai nepadarome galo smurtui prieš moteris? Kodėl to nedarome? Tai yra mūsų pareiga. Ir kodėl mes nekaltiname viešai tų, kurie prisidengdami šeimos vertybėmis netikromis šeimos vertybėmis atima iš moterų galimybę atlikti savo funkciją visuomenėje. Kodėl jie teigia, kad moteris net, neturi visų teisių, kodėl jie prisidengia šeimos vertybėmis e, e, teisindami smurtą šeimoje. Tam negali būti jokio pateisinimo. E, Gerbėmėjai parlamento nariai, ministrė pirmininkė, man Ispanija, jos istorija yra pavyzdys Europai. Tai rodo vertybės, e, tikras vertybės ir Ispanija parodė, kiek galime pasiekti dirbdami iš vien ir kaip mes galime Europos solidarumui suteikti tikrą prasme. Europa turi būti ginama ir mes turime e, ginti Europą. Much, Dėkoju, vicepirmininkė. Pirmasis kalbėtojas frakcijų vardu yra Europos liaudės partijos frakcijos vadovas Manfred Weber. Welcome. Pirmininkė, premjerė, sveiki atvykę su jūsų pirmininkavimas. Iš tiesų e, gera e, pradžia buvo metams, nes jūs kaip e, esate iš tiesų. Uh, tikras europietis savo šalyje, esate už Europą, e, todėl džiugu matyti jūs e, čia. E, daugiau negu keturis dešimtmečius Europa, Ispanija reiškia gerovę, o Ispa, Europoje Ispanija reiškia lyderystę. 19 metai tai metai, kai E, švenčiame dem demokratiją Europoje, vyks e, rinkimai Europos parlamente. Ačiū už tai, kad jūs įsipareigoja laikytis špicent kandidat e, proceso, remiate Fransą Timemensą kaip lyderį rinkimų kandidatą ir Kalbant apie Europos ateitį, turime kalbėti apie ekstremizmą, nacionalizmą. Tai aišku, prisiminkime vakarykštę balsavimą, tai kas vyksta Europoje. Europos svajonės e, kuriejai buvo krikščionės demokratai, liberalai, socialistai, kolegos iš jūsų partijos žalieji. Ir e, e, mes čia esame vieningi, kaip tik tai todėl antieuropiečiai mus puola, nes mes atstu, atstovaujame tam, ko jie nekenčia. Tačiau noriu pabrėžti, kad ekstremistai nėra kažkokio tai, kažkokios tai spalvos. Jūs esate tikras europietės, pro-europietės, pro-europietės, tačiau ir Ispanijos parlamente yra separatistų, tai neramina. Ir kokį atsaką galėtumėm duoti populistams? Tai visų pirma, kurti stabilumą, iš tiesų atlikti gerai savo darbą kaip politikai. E, Francas Timmermansas e, e, gyrė tobulą ar galbūt netobulą ne, ne, ne, ne, ne, ne Ispanijos ekonomikos plėtrą vastaraisiais metais po krizės ir norėčiau priminti, kad tai lėmė Mariano Rojo vyriausybės pastangos. Tokiu būdu buvo sukurtos ekonominės sąlygos. Dabar jūs norite iš tiesų panaikinti Marijano Rakojus įvykdytas reformas, manytumėm, kad tai būtų netinkamas signalas, nes ekonominės ateities kūrimas reiškia, kad reikia būti pasirengus reformams regionus, o na, iš tiesų socialinė Europa reiškia darbo vietų kūrimą. Tai iš, iš tiesų norėčiau jūsų prašyti toliau vykdyti reformas. Ir e, Mm, taip pat norėčiau pažymėti, kad mes labai gerbėme jūsų vyriausybę, netgi jeigu mūsų politinės vertybės yra šiek tiek kitokios. Mus neramina politinis stabilumas, kol kas jums nepavyko pasiekti konstruktyvios ir stabilios daugumos jūsų parlamente, kalbant apie 19 metų biudžetą. Jūs, jūsų šalis yra viena iš stamiausių ekonomikų Europoje, eurozonoje ir tokia didžiulė ekonomika be stabilaus biudžeto reiškia mažiau stabilumo ir daugiau netikrumo, kaip tik tai todėl šis bendradarbiavimas Ispanijos parlamente yra toks, kad dėl to netikrumas Europoje tik tai didėja ir taip pat, kas paminėta, taip pat turi labai aišku įsivaizdavimą dėl Afrikos, e, nu, numatome labai ambicingą perkelimo programą, turime jiems padėti, žmonėm reikia pagalbos e, ten, taip pat ir Sirijoje, tačiau e, taip, taip pat turime su, sunaikinti kontrabandininkų vežančių nelegaliai žmonės nelegalų verslo modelį ir iš tiesų padvigubėjo nelegalių sienos kirtimų. Ispanijoje, tai jau vyksta antrais metais, iš viso nelegalių migrantų 57 tūkstančiai yra ir per praeitas vasaros atostogas lankiausi prie kitos sienos, Bulgarijos, Turkijos. Ir ten buvo pastatyta siena 180 km. Ir jisai parodė, kad jeigu yra politinė valia, tai iš tiesų galima sustabdyti nelegalią migraciją, tokios sienos pagalba. Ir jūs tai, na, to, tą patį e, e, darote. Ir jeigu norime kovoti su ekstremistai, turime spręsti problemas. Tai reiškia, kad tikimės, kad Ispanija saugos sienas, apsaugos jas nuo nelegalios migracijos. Ekstremal, ekstremalus populizmas yra nacionalizmas. Ir Ispanija tai labai konkrečiai galima pavadinti tai Katalonijos klausimas. EPP e remia Ispanijos konstituciją, mes esame už Ispanijos teritorinį vientisumą ir esame už tai, kad vyriausybė išsaugotų Ispanijos vienybę. Europa pagrista yra įstatymų viršenybė ir Ispanija taip pat pagrista įstatymų viršenybė. Mes rėmėme ir Ahojaus vyriausybę ir e, taip pat remsime ir jūs, jeigu jums mūsų reikės. Todėl turime kartu kovoti su nacionalistais mūsų žemynė, mūsų frakcija, pavyzdžiui, čia Europos parlamente balsavo už e, komunistams atstovaujantį vicepirmininką, bet atsisakėme balsuoti už kraštutinių dešiniųjų vicepirmininką parlamente, nes iš tiesų mes <clears throat> manome, kad nacionalistai neturi ką pasakyti apie Europos ateitį, jie mūsų priešai. Ačiū. E, už e, jūsų e, darbą ir mūsų frakcija daug ką dar turime veikti. Ačiū jūs, už jūsų įsipareigojimą ir ryštą dirbant Ispanijos labai ir EPP tikėsi, kad nebebus nacionalizmo ir bus bendra Europos ateitis. Labai ačiū už jūsų darbą. ancora ululati in aula serve sempre il veterinario. Prossimo intervento è quello dell'onorevole Udo. Aš norėčiau priminti nariams, kad salėje negalima e, leisti tokių garsų. Bienvenido al parlamento. Mielas Pedro, sako panas Bulmanas, sveikas atvykęs į Europos parlamentą. Mielas Pedrai, Turiu pacituoti tai, ką sakėte. Jeigu norime, kad Europa mus apsaugotų, mes turime apsaugoti Europą. Norėčiau, kad tai būtų visų Europos vyriausybių šūkis. Norėčiau, kad tai būtų visų Europos vadovų šūkis ir kad tai taptų naujų atspirties taškų kurio turėtų laikytis visi, kurie, kuriems tenka kažkokia atsakomybė ES. Deja, taip nėra. Mes labai džiaugiamės, laukiame jūsų, kad atvyktumėt, kad pasakytumėt tokią įkvepiančią kalbą ir kad taip e, įkvepiančiai kalbėtumėte apie teisingumą ir, ir, ir viltį Europoje. Deja, nėra taip paprasta, ponė Weberi, kaip jūs bandote pasakyti. Mes visi sėdime tam toj pačioj valtį. Bet jeigu norime užkirsti kelią nacionalizmui, užkirsti kelią tam, kad Europoje įsivyrautų e, dešinieji, kraštutiniai dešinieji, tai tas laivas turi dar ir plaukti, ne, neišeina vien tik stovėti stovinčiame vandenyje kaip per pastaruosius keletą metų. Europa laukia, mūsų piliečiai laukia, kad mes rūpintumės jų perspektyv, perspektyvomis, jų darbų, pensijomis ir taip toliau. Tai yra ta problema. Dažnai sakome, kad sėdim toj pačioj valty, bet reikia dinamiką kažkokią įvesti, kažkaip ir kluoti, plaukti. Ta valtis turi judėti. Mes žinome, kad kitoje pusėje sėdi toks žmogus kaip Putinas, kuriam visiškai nerūpi mūsų laisvės idėjos. Mes žinome, kad kitoje pusėje yra ir Trumpas, kuriam visiškai nerūpi mūsų socialinis teisingumas. Tai ko mes iš vis laukiame? kodėl mes tos dinamikos nei, nei, neįsiubuojame. Man labai patiko Pedro Sančioso kalba, nes jis išdėstė programą, kaip ES gali išsilaikyti kartu, nepaisant visų kitų mums nenaudingų interesų ir dirbdama mūsų žmonių interesų labui. Man labai patiko jūsų kalba, Petris Ančiasai, nes jūs tikrai kalbėjote apie tai, ko reikia per pastaruosius penkerius um, naujos kadencijos metus. Taip pat man patiko, todėl kad tai kalbėjo Ispanijos vyriausybės vadovas. Tokios šalies, kaip sakė ir ponas Timersmansas, kurioje e, matėme, kokios svarbios buvo Europos vertybės, kaip jinai keitėsi dėl narystės Europoje. Tai yra šalis, kuri žino savo šaknis, savo istoriją, šalis išgyvenusi frankofašizmą ir radusi jėgų kurti demokratiją ir pasipriešinti viskam, kas norėjo e, juos nublokšti atgal į neteisybės e, ir demokratijos nebuvimo laikus. Mes pasitikime Ispaniją ir žinome, kad Ispanija yra gerose rankose. Jūsų pristatyta programa yra ir mūsų frakcijos programa. Mes ir patys dirbame šitaip. Mes nenorime kalbėti apie ekonomiką, negalvodami apie darbo vietas. Bet mes negalime kalbėti apie ekonomiką ir darbo vietas nesuprasdami, nepripažin, nepripažindami, kad reikia pokyčio, pokyčio, kuris išgelbėtų mūsų planetą. O tas pokytis bus įmanomas tik tai tada, kai žmonės bus su mumis, kai mes jiems suteiksime perspektyvą, viltį. Negalime eiti prie žmonės. Pažiūrėkite į Prancūziją, kas vyksta. Turime įgalinti piliečius, kad jie mums padėtų tą pokytį pakeisti, pa, e, pasiekti socialinį teisingumą, suteikti socialinę perspektyvą. Jie mums turi padėti tą padaryti. Žinoma, tai priklauso ir nuo to, kaip mes reaguosime. Tas naujumo mastas, naujumo iš Madrido patvelkusių vėjų mm, mastas yra įspūdingas. Jums, Pedrai, pavyko suburti naujovišką, kompetitingą mm, ministrų komitetą. E, jūs nusintėte labai aiškias, aišku, signalą įvairiomis temomis, bet taip pat ir e, lyčių lygybės klausimų kvalifikuotų moterų yra e, vyriausybėje daugiau negu vyrų. Norėčiau, kad visoje Europoje pūstų tokie vėjai. Jūs mums parodėte, kur link reikia eiti. ECR e e frakcijos vardu ponas Henkel. Pirmininkė. Jūs kalbėjote apie Europos ateitį. Ir mano nuomonė, labai e, teisingai padarėte, kad paminėjote ir breksitą. Prieš tai vicepirmininkas e, Timermansas padėkojo e, Britų e, kariams, kurie jo žemę iš, išvadavo iš e, nacių nagų. O aš esu iš tokio miesto, kuris Britų 43 metais buvo subombarduotas ir mes tada vokiečiai džiaugiamės, kad pralaimėjome tą mūšį su Britais, bet e, tuo metu mes džiaugiamės, bet labai būčiau nusiminęs, jeigu bus pralaimėtas šitas mūšis dėl Britan... Didžiosios Britanijos. Jūs, pirmininkė, sakėte, kad breksitas yra nenaudingas e, visiems ir Didžiai Britanijai, ir Europos Sąjungai, ir tai, tai yra tiesa. Mano nuomonė, tai yra ekonominė ir politinė ir moralinė ir ekonominė prasme e, didelė nelaimė, nes e, didžiai Britanijai pasitraukus iš bendrosios rinkos, tai būtų liktai 19 kitų šalių pasitrauktų. E, Britų balsas visą laiką buvo išminties, konkurencingumo, solidarumo e, balsas ir moraliai, todėl kad ne vienas e, mūsų sakė šiame parlamente, kad breksitas nuskurdina mus visus, taigi tai ir moralinių požiūrį yra didelė nelaimė. Ankstesnėse diskusijose visi džiaugia, visi liūdėjo dėl breksito, išskyrus žmonės, kurie sėdi nuo manęs į kairę. Bet niekas nepadarė nieko, kad sustabdytumėme šitą judėjimą. E, 140 parlamentarų parašė laišką Junkiniai karalystiai prašydami renkti antrą referendumą. Džiaugiausi tuo laišku, bet jie turėjo parašyti ir savo laišką, nes nepamirškime, ko, ką sakė e, ponas Ferhofštatas. E, Britai juk turėjo priežasčių pradėti galvoti apie išstojimą. Mes kalbėjome apie subsidarumą, kalbėjome apie centralizaciją e, Lisabono sutartyje, mes kalbėjome apie E, harmonizaciją. Mes kalbėjome apie tai, kad kiekviena šalis bus atsakinga už savo e, skolas, o dabar vis, viską centralizuojame. Taigi manau, kad ir parlamentui, ir tarybai, ir komisijai ir pats laikas imtis kitokių veiksmų. Pritariu visiems, kurie sako, kad vargiai ar bus kitas susitarimas, dėl kurio parlamentas balsuos teigiamai Junktinėje karalystėje. Taigi pakeiskime savo požiūrį, suteikime Britanijai tokią, su tokiu susitarimą, tokią situaciją, dėl kurios negalėtų pasilikti Europos Sąjungoje. Dabar yra laikas nekaltinti Didžiąją Britaniją, Junktinę karalystę, bet mums patiems suprasti, kad mes irgi esame atsakingi dėl breksito. Pasiūlykime naują, naujas sąlygas, naują susitarimą, kad Junktinė karalystė pasiliktų. E, Europos Sąjungoje. Čia pirmiausia reikia kalbėti apie migraciją. Taigi, užuot kaltinę Junktinę karalystę, pripažinkime, kad Europa ir Briuselis taip pat prisidėjo prie šios problemos, todėl turi prisidėti ir prie problemos sprendimo. Raskime Junktiniai karalystiai naudingesnį, naudingesnį išeitį. Liberale, l'onorevole Verhofstadt. Ponas Verhofstadt, e, keturios minutės. Aš turiu ir kolegą iš Ispanijos, Kataloną ir Baską. E, nenorėčiau vėliau sulaukti jų priekaištų, bet pasakysiu ministrė pirmininkė. E, Ispanija turi vieną savybę, kurią patvirtinate ir jūs. Šiuo metu tai yra turbūt proeuropeitiškiausia šalis Europoje, nes ji turi drąsos kalbėti apie federalinę Europą. Nedaugelis kolegų, kurie čia dirba, turi tokios drąsos. Ir aš manau, kad tai nėra atsitikinumas. Taip yra dėl Europos istorijos, dėl to, kad Europos istorija ir Ispanijos demokratija yra glaudžiai susiję. Aš manau, kad pastaras, pastarąjį dešimtmetį jūsų užsienio reikalų ministerijos daug kolegų ėmėsi atsakomybės ir čia. Tai yra ponas Devygo, ponas Borel, taip pat e, Miguel Muratinos. E, iš tikrųjų, Ispanijos politikoje vyksta konkurencija, kuri partija bus proeuropietiškiausia. E, tai yra ir Partido Popular ir kitos partijos ir aš to džiaugiuosi. Aš manau, kad kiekvienoje Europos šalyje turėtų tarp nacionalinių partijų leisti jų vykti konkurenciją dėl to, kas pelnys proeuropietiškiausios titulą. Tačiau manau, kad dabar vyksta turbūt penkioliktos diskusijos apie Europos ateitį. Ir aš šias diskusijas šį kartą vertinu gana santūriai, nes kas kart, kai čia atvyksta ministras pirmininkas ar prezidentas, vardyje daugybę naujų ES politikos krypčių, kurių mums reikia. Tai yra ir užsienio politika, mokesčių politika, Europos kariuomenė, bet niekada niekas neatsako į klausimą, kodėl to nedaroma jau dabar, kokių kliūčių kyla, kodėl mes visada vėluojame šiek tiek vėluodami. E, pavyzdžiui, palyginti su bičiuliais Amerikoje, kurie per devynis mėnesius sugeba įveikti finansų krizę, o mes daugybę metų kūrėme bankų sąjungą. Taip pat, kodėl prireikė tiek metų, kai viduržėme jūroje vyko tragedijos. Ir aš žinoma noriu padėkoti Jums už tai, kaip Jūs e, priemėte pabėgėlius iš akvarijus. Tačiau iš tikrųjų dabartinė padėtis yra nehumaniškos E, tam tikrų šalių politikos, migracijos politikos rezultatas, čia turiu galvoje ponas Salvinį, kodėl mes ne, vis dar neturime susitarimo dėl, pavyzdžiui, Dublino reglamentų reformos jau tiek metų vyksta daugybė tragedijų viduržėme jūroje. Kodėl mes šiandien neturime Europos kariuomenės? Kodėl mums sunkiai sekasi vykdyti eurono, eurozonos reformas? Juk praėjo devyneri metai nuo finansų krizės pradžios. Tokie yra esminiai klausimai ir aš labai tikiuosi, kad atsakydamas mums po kelių minučių jūs panagrinėsite šią problemą. Na, mano nuomonė, problema ta, kad ES institucijos veikia blogai. Blogos institucijos kuria blogus rezultatus, geros institucijos kuria gerus rezultatus. Ir problema ta, ir aš tai noriu kartoti vėl ir vėl ir vėl ir kartosiu ir ateityje. Problemų kelia vienbalsiškumo taisyklė egzistuojanti ES ir ypač Europos vadovų taryboje. Būtent tai yra pagrindinė problema, kurią reikia spręsti. Taip pat yra disbalansas Europos parlamentas priima sprendimus balsų daugumą, o